Good morning everyone. If you take your seats, we can start. Labas rytas, prašom susėsti vietas, kad galėtume pradėti balsavimą. Tikiuosi, atsinešėt korteles. Okay, everyone's ready. Puiku, turbūt visi pasiruošę. Would you please take your seats? Dar kartą paprašysiu susėsti į vietas. The first... Pirmas balsavimas dėl Belė pranešimo susijusių su elektros vidaus rinkos reglamentu. Ir pradėkim nuo 87 pakeitimo. Kas už? Prieš? Reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. 89 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 90 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 91 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 92 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Devintas kompromisas. Kas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. 101 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti. Dėl 101 pakeitimo balsuojam elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsuot baigiam. Atmestas. 117 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Priimtas. Dešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. Devintas kompromisas. Devintas pakeitimas. Kas priimtas. Šimtas penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl šimtas penkto pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas. 106-107 pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko priimti. 108, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 10 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 109 pakeitimas, už, prieš e, atmestas. 11 pakeitimas, priimtas. 110 pakeitimas, už, prieš susilaiko priimtas. 111, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 111. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimtas. 112 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Priimtas. 113 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Priimtas. 115, 116 pakeitimai. Už, prieš, susilaiko priimti. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Antras pakeitim, e, kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 143 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 146 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 148 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 149 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 150 kas už, prieš, susilaiko atmestas. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Ketvirtas kompromisas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Du šimtai dvidešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 225 e, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 226 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 227 kas už, prieš susilaiko priimtas. 200 ne, dėl 227 reikia pasitikrinti, elektroniškai balsuosim. Baigiam balsuoti, priimtas. 228 kas už, prieš susilaiko atmestas. 229 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 230 kas už, prieš susilaiko atmestas. Penktas kompromisas kas už jį, kas prieš jį susilaiko priimtas. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimtas. 257 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Dvyliktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimtas. 270 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 271, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 284, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 283, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 283 pakeitimo, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestas. 285. Kas nutiko Margaret? 285 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. E, trys vienas aštuoni, kas už, prieš susilaiko priimtas. 319, kas už, prieš susilaiko atmestas. 320, kas už, prieš susilaiko priimtas. 300. 122. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimtas. 323. Kas už? Prieš? Susil... Nereikia pasitikrinti dėl 323 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Pradedam. Balsuoti baigiam. Atmestas. 324, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Toliau turim horizontalų pakeitimą dėl 329, e, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 325-6 atmesti abu. 327, kas už, prieš, susilaik. Ne, čia tas pats, kaip ir prieš tai. Čia nemačiau. 330 pakeitimas. Balsuojam. Ar reikia balsuoti? 333 ir 334, kas už, kas prieš susilaiko atmesti abu. 35 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Trišimtai trišimt aštuntas, trišimt devintas, trišimtai keturiasdešimtas, visas ilgas pakeitimų blokas. Aš čia visų neperskaitysiu, tačiau juos turit prieš save sąraše, kas už šį pakeitimų bloką, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Toliau. 366 pakeitimas. 365 pakeitimas, kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl 365 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas. 306. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 307 pakeitimas, kas už, prieš. Balsavom dėl 36, priėmėm. Dabar balsuojam dėl 37, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Toliau balsuosim dėl pakeitimų. E, dėl 368, 371 reikia pasitikrinti dėl to pakeitimo, pakeitimų bloko. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimti bloko pakeitimai. 372 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimtas. 373 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Dar vienas pakeitimų blokas, 40 pakeitimas ir yra žodinis pakeitimas e, e, greta jo, ar niekas neprieštarauja, tai tada balsuojam e, dėl viso bloko, pradedam uh, 308 baigiant 42, kas už, kas prieš e, susilaiko priimtas. 374 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Reikia pastikrinti dėl 374 pakeitimo, balsuojam elektroniškai, pradedam. Balsuoti baigiam. Atmestas 374. Kažkas nebalsavo. Kažkas mm, nebalsavo. 375 pakeitimas. Kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti dėl 375 pakeitimo. Pradedam balsuot. Dabar turbūt jau visi balsavot. Priimtas. Bet nebuvo e, taip balsai beveik tolygiai pasiskirsti. Toliau kitas blokas nuo 376 iki 8, kas už, kas prieš susilaiko priimti pakeitimai. 44 pakeitim. Ne, šitas atkrenta 44. Trišimtai septyniasdešimt devintas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. Kešim šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 300, 382 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 382 pakeitimo. Pradedam balsuoti elektroniškai. Dabar balsuoti baigiam. Priimtas. 383 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 384, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 385 už prieš susilaiko priimtas, 47 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimtas, 387 kas už, prieš susilaiko atmestas, 388 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 389 kas už, prieš susilaiko priimtas. Toliau blokas e, pakeitimų e, nuo 390 iki 92 priimtas. 48. Ne, dėl bloko nuo 390 iki 92 reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimtas. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. 396 kas už, kas prieš, susilaiko. Priimtas. 394, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 395. Trišimtai devyniasdešimt penktą, šeštą, trišimtai devyniasdešimt septintas priimtas. 50 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas priimtas. Šešioliktas kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 54 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimtas. 21, kas už prieš susilaiko atmestas. 422 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 423 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 424 kas už prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 424 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 425 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 426. Kas už? Prieš. Susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 426 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas. 427, kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 427, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmestas 428, 29, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko priimti. 430 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 431, ne, reikia pasitikrinti dėl 430 pakeitimo, pradedam balsuoti dėl 430. Balsuoti baigiam. Atmestas. 431 pakeitimas, kas už šį, kas prieš jį, kas susilaiko atmestas. 432, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 433, kas už, prieš, susilaiko priimtas, 434 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 434 pakeitimo, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmestas 435, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. 436, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 437, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 438, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 439-40 priimti. 56 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimtas. 57 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas, 58 už prieš susilaiko atmestas. 59 už prieš susilaiko priimtas, 60 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Aštuntas kompromisas už prieš uh, susilaiko atmestas, 64 už prieš susilaiko atmestas, 65 už prieš susilaiko priimtas. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimtas. 67 pakeitimas už. 67 pakeitimas, taip sakiau. Jis neatkrenta. 67 pakeitimas, kas už, priimta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš sus... atmestas. 70 pakeitimas, už, prieš susilaiko priimtas. 71 pakeitimas, už, prieš susilaiko priimtas. 72 pakeitimas, už, prieš susilaiko atmestas. 73, 74 pakeitimai, kas už, prieš susilaiko susilaiko priimti, 75 už, prieš susilaiko priimtas, 76 už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 76 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Dabar balsuoti baigiam. Priimtas 76. 77 kas už, prieš, kas prieš 77 pakeitimą priimtas. Buvo balsuojama dėl 77. Pradedam balsuoti. Dabar baigiam balsuoti. Priimtas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikau. Kas už antrą pakeitimą priimtas? Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas? 78 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas, 79 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 80 už, prieš susilaiko. Reikia pastikrinti dėl 80 pakeitimo, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas. 81 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, 81 84 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 85 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 86 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Balsuojam elektroniškai. Dabar galiausia pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Man pasakė, kad aštuntas kompromisas buvo atmestas, bet iš tikrųjų mes jį priemėm. O dabar galime eiti prie kito klausimo. Okay. Kitas pranešimas. Pono Poč pranešimas e, elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės. Pirmas kompromisas, kas už? Prieš susilaiko pritarta. Kompromisas numeris vienas už, prieš. Neįžiūriu, reikia pasitikrinti, prašom balsuoti dėl kompromiso numeris vienas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 108 kompromisas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 113 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 23 kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko, pasitikriname dėl antrojo kompromiso. Vienu per daug iš EPP frakcijos. Kažkam teks ištraukti kortelę. Vienu per daug iš EPP frakcijos. Dabar gerai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis kompromisas atmestas, turime balsuoti dėl pakeitimų. 1, 2, 4, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 125, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 129, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 126 už, prieš, susilaiko, pritarta. 127 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 128 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 130 už, prieš, pasitikriname. 130 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 132. Ne, jis atkrito. 134 ir 5. Draugė, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis. Už, prieš, susilaiko atmesta. 136 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 137 už, prieš, susilaiko atmesta. 138 už, prieš, susilaiko atmesta. 139 už, prieš, susilaiko atmesta. 140 už, prieš, Kas už 140, kas prieš, susilaiko atmesta. 141, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 140 už, prieš, susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikriname dėl 12. Balsuojame, baigiame balsuoti, pritarta. 144 už, prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pasitikriname. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Jis atmetamas, vadinasi, balsuojame pirmiausia dėl 145, už, prieš, susilaiko atmesta, 100. Pasitikriname 145 pakeitimą, prašom balsuoti. Baigiame. Man pasisekė atmesta, 146 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 147 už, prieš, susilaiko atmesta, 148 už, prieš, susilaiko pritarta, 149 už, prieš, susilaiko pritarta, 150 už, prieš, susilaiko pritarta, 151 už, prieš, susilaiko pritarta, 152 už, prieš, susilaiko pritarta, 5 už, prieš, susilaiko pritarta, 6 už, prieš susilaiko pritarta, septintasis už, prieš susilaiko pritarta, 153 už, prieš susilaiko pritarta, 154 už, prieš susilaiko atmesta, 155 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, aštuntasis už, prieš susilaiko pritarta, 156 už, prieš susilaiko atmesta, 157 už, prieš susilaiko at, pritarta, 158 už, prieš susilaiko atmesta, 159 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 160 už, prieš susilaiko atmesta atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 164 už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dušimtasis už, prieš, susilaiko pritarta. 201 už prieš susilaiko pritarta, 202 už prieš susilaiko pritarta, 15 už prieš susilaiko pasil, pasitikinami dėl 15. Baigiame tada balsuoti. Pritarta. 203. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 206. Už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar turime balsuoti dėl formuluotės. 205 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 204 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 209 už, prieš, susilaiko atmesta. 207 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 208 už, prieš, susilaiko atmesta. 210 už, prieš, susilaiko atmesta. 211 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš, tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 212 už, prieš susilaiko atmesta, 213 už, prieš susilaiko atmesta, 214 už, prieš susilaiko pritarta, 215 už, prieš susilaiko atmesta, 216 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 217 už, prieš susilaiko atmestas, 218 už, prieš susilaiko atmestas, 219 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 17 pakeitimas ir 220 draugė už, prieš susilaiko atmesta, 221 kas už, prieš. Dėl 221 kas už, prieš pritarta. 222 už, prieš, susilaiko, pritarta. Du šimtai trisdešimt trečias, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, atmesta, du šimtai trisdešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko, pritarta, du šimtai trisdešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta, aštuonioliktasis už, prieš, susilaiko pritarta. 19 už, prieš susilaiko pritarta. 236 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 20 kas už, kas prieš. Pasitikriname dėl 20. -ojo. Baigėme balsuoti pritartą. 237 kas už, prieš susilaiko atmesta, 238 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Du šimtai penkiasdešimt septintas, kas už, prieš e, susilaiko atmesta, du penki šeši septyni, pritarta, du penki aštuoni, kas už, prieš susilaiko atmesta, du penki devyni, kas už, prieš kas prieš, kas susilaiko atmesta. 260 už, prieš susilaiko pritarta, 261 už, prieš susilaiko pritarta. 262 už, prieš susilaiko pritarta, 263 už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 277 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 278 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 279 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 280 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 281 už, prieš, susilaiko atmesta, 282 už, prieš, susilaiko atmesta, 283 už, prieš, susilaiko atmesta, 284 už, prieš, susilaiko pritarta. 289 kas už, prieš susilaiko atmesta. 290 už, prieš susilaiko atmesta. 291 už, prieš susilaiko atmesta. 292 už, prieš susilaiko atmesta. 293 už, prieš susilaiko atmesta. 294 už, prieš susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 298 kas už, prieš susilaiko atmesta. 299 už prieš susilaiko pritarta. 300 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 301 už prieš susilaiko atmesta. 302 už prieš susilaiko atmesta. 303 už prieš susilaiko pritarta. 304 kas už prieš susilaiko atmesta. 306 už prieš susilaiko atmesta prieš susilaiko atmesta. 305 už, prieš susilaiko atmesta. 307 už, prieš susilaiko atmesta. 308 už, prieš susilaiko atmesta. 310 už, prieš susilaiko atmesta. 311 už, prieš susilaiko atmesta, 309 už prieš susilaiko atmestas, 26 kas už prieš susilaiko atmesta, 27 už prieš susilaiko atmesta, 28 už prieš susilaiko atmesta, 29 už prieš susilaiko atmesta, 30 už prieš. Pasitikriname dėl 30-ojo, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 31 už, prieš susilaiko atmestas. 32 už, prieš susilaiko atmestas. 33 už, prieš susilaiko atmestas. 34 už, prieš susilaiko atmestas. Pirmasis už, prieš susilaiko pritarta. 37 už, prieš susilaiko atmesta, 38 už, prieš susilaiko atmesta, 39 už susilaiko pritarta, 39 už prieš susilaiko atmestas, 40 už prieš susilaiko atmestas, 42 už prieš susilaiko atmestas, 41 už prieš susilaiko pritarta, 43 ne. 45 už prieš susilaiko atmestas, 46 už prieš susilaiko atmestas, 47 už prieš susilaiko atmestas, 48 už prieš susilaiko atmestas, 49 už prieš susilaiko atmestas. Dėl 50 balsuojame, kas už prieš susilaiko atmestas, 51 už prieš susilaiko atmestas, 52 už, prieš, kas pri, prieš 52 pritarta, 53 kas už, pasitikrinkime dėl 52 tada, balsuokime. Baigėme. Pritartame. 53 kas už prieš susilaiko atmesta, 54 už prieš susilaiko pritarta, 55 už, prieš susilaiko atmesta, 56 už, prieš susilaiko atmesta, 57 už, prieš susilaiko atmestas, 58 už, prieš susilaiko atmestas, 59 už, prieš susilaiko atmesta, 60 už, prieš susilaiko, atmesta 61 už, prieš, susilaiko, atmestas 62, kas už, prieš, pasitikriname dėl 62. E, pritarta, per vėlai kėlėte rankas. 63 už, prieš susilaiko atmestas, 64 už, prieš susilaiko atmesta 66. Kas už, prieš susilaiko atmesta 65. Už, prieš pasitikriname dėl 65. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritartame. 67 už, prieš susilaiko atmestas, 68 už, prieš susilaiko atmestas, 69 už, prieš susilaiko pritarta, 70 už, prieš susilaiko atmestas, 71 už, prieš susilaiko atmestas. Septyniasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, septyniasdešimt septintas už, prieš susilaiko atmestas, 78 už, prieš susilaiko atmestas, 79 už, prieš susilaiko pritarta, 80 už, prieš susilaiko atmestas, 81 už, prieš susilaiko atmestas, 82 už, prieš susilaiko atmestas, 83 už, prieš susilaiko atmestas, 84 už, prieš susilaiko atmestas, 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 93 už prieš susilaiko atmestas, 84, 94 už prieš susilaiko atmestas, 95 už prieš susilaiko atmestas, 96 už prieš susilaiko atmestas, 97 už prieš susilaiko atmestas, 98 kas už kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 99, kas už, prieš, pasitikriname dėl 99-ojo. Pritarta. Paskutinis elektroninis balsavimas, sako pirmininkė. Ne, bet yra klaida įsivėlusi. Būtent todėl ir sakiau, kad reikia pasitikrinti, turėjau kitos informacijos, bet dabar jau pritarta. Dabar paskutinis galtinis balsavimas. Balsavome elektroniškai dėl nuomonės projekto. Baigime balsuoti. Pritarta sveikiname. Thank you. Now we vote on the role of regions and cities in implementing. Dabar balsuojame dėl e, regionų ir miestų vaidmens įgyvendinant 21 e, e, šalių konferencijos sustarimą. Pranešimą parengė ponas Pamniu. 17 ir 96 pakeitimai, jie yra atsijimti. Dabar balsuojame dėl pirmo kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta? Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktas, kas už, prieš. Kas prieš 13 pakeitimą? keletas. Bet nepakanka pritarta. 14. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 16. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 17. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas 18. Kas vyksta? Ne, viskas gerai. 18 kas už? Gerai, pasitikrinkime dėl 17. EPP ir SND balsuoja prieš, dėl to man atrodė, kad viskas aišku. Balsuoti baigiame, atmestas. 18. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 19. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 20 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 25 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 27 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 33 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 34 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 35 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 36 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 37 kas už, prieš, pris, susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 45 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 46 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 47 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 48 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 49 kas už, prieš susilaikė pritarta, 50 kas už, prieš susilaikė pritarta, 51 kas už, prieš susilaikė pritarta, 52 kas už, prieš susilaikė pritarta, 53 kas už, prieš susilaikė pritarta, 54 kas už, prieš susilaikė pritarta, 55 kas už, prieš susilaikė pritarta, 56 kas už, prieš susilaikė pritarta susilaikė atmestas. 57 kas už prieš susilaikė pritarta, 58 kas už prieš susilaikė pritarta, 59 kas už prieš susilaikė pritarta, 60 kas už prieš susilaikė pritarta, 5 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta, 61 kas už prieš susilaikė pritarta, atmestas, atsiprašau. 68 kas už prieš susilaikė pritarta, 69 kas už prieš susilaikė pritarta, 70 kas už prieš susilaikė pritarta, 71 kas už prieš susilaikė. Kas prieš 71? Atmestas. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 73 kas už prieš susilaikė atmestas. 77. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 78. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 79. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 82. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 83. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 84. Kas už, prieš, susilaikė pritarta, 85 kas už, prieš susilaikė pritarta, 86 kas už, prieš susilaikė pritarta, 87 už, prieš susilaikė pritarta, 88 kas už, prieš susilaikė pritarta, 89 kas už, prieš susilaikė pritarta, 90 kas už, prieš susilaikė pritarta, 91 kas už, prieš susilaikė pritarta, 92 kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. 93, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 94, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 95, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 96, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime balsavimą dėl 96. Balsavimas baigtas. Pritarta. 97 kas už, prieš, susilaikė, pritarta 98 kas už, prieš, susilaikė, pritarta 99 kas už, prieš, susilaikė, pritarta 100 kas už, prieš, susilaikė, pritarta 101 kas už, prieš, susilaikė, atmestas 7 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta 105 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 106 kas už, prieš susilaikė pritarta, 107 kas už, prieš susilaikė atmestas, 108 kas už, prieš susilaikė at, pritarta, 109 kas už, prieš susilaikė pritarta, 110 kas už, prieš susilaikė pritarta, 111 kas už, prieš susilaikė pritarta Pasitikrinkime dėl 111. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 112. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 113. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 115. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 116. Kas už? Prieš prieš susilaikė atmestas. 117. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 118. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 119. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 120. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti.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 Taigi kalbėsiu jums išeinant iš salės. Taigi, aukšto lygio konferencija dėl Afrikos rytoj. E, lapkričio 29 dieną, sako pirmininkė, ten dalyvaus aukšto lygio pranešėjai iš ES ir Afrikos, iš viešųjų institucijų ir privataus sektoriaus. Konferencija prasidės rytoj 14 val. ir truks iki 20 val. Viena iš apskritojo stalo diskusijų bus skirta mm, investicijoms tvariam vyst ir įtraukiam vystimui ir augimui pritraukti. Žinoma, tai mus domina. Toliau seminaras e, dėl e, visuomenės veikatos programos ribų ir potencialo mm, jį organizuoja sveikatos darbo grupė ir pirmininkaus Soledad Kabezon ir Alois Peterle. E, Tas seminaras vyks 10-12 val. rytoj, visi kviečiami dalyvauti. Toliau galutinė ataskaita van, po vandenynų konferencijos misijos, kuri vyko 2017 m. birželio 5-8 d. Toliau tarp institucinės dėrybos, kurios vyksta dėl ETS sistemos. Mm, yra pasiektas e, preliminarus susitarimas. E, po šešto trilogo ir yra numatoma padvigubinti rinkos stabilumo rezervą, taip pat taikyti linijinį mažinimo veiksnį 2,2 procento, taip pat e, aukcionuose parduodama dalis turi būti padidinama, e, kad būtų netaikomas tarp sektorinis korekcijos faktorius, e, koficijantas, taip pat yra taikoma išimtis toliau E, lyginamųjų standartų 0,2 ir 0,6 padidin, procentais padidinimas. Toliau inovacijų fondas gali būti jam skirta papildomai 75 milijonai um, um, leidimų. Toliau um, nėra teikiamas parama iš modernizavimo fondo energijos. Um, gamybos įmonėms, kurios naudoja iškastinį kūrą, e, išskyrus dvi valstybės narės, kur BVP mm, tenkantis gyvent, vienam gyventojui yra 30, mažiau nei 30 procentų ES vidurkio. Taip pat galimas, galimas modernizavimo fondo padidinimas pusę procento, jeigu tarp sektorinis korekcinis veiksnys neišnaudoja visų 3 procentų, taip pat E, aiškesni kriterijai, kurie bus remiami pagal 10 straipsnį, toliau dėl laivybos teršalų išmetimų bus įtraukta konstatuojamoji dalis kur pasakyta, kad Traptautinės jūro organizacijos ir ES veiksmai prasidės nuo 2023 metų. Taip pat noriu paminėti, kad 14.30 čia lankysis pasaulio sveikatos organizacijos E, organizacijos direktorius atsakingas už Afriką. Tai yra svarbus svečias, taigi e, kviečiu Jūs vėl susirinkti 14.30 ir diskutuoti šią temą. Ačiū ir linkiu Jums gerų pietų.